šalimis, išsaugant biologinę įvairovę, užtikrinant uh, tausią žvejybą bei mūsų ekonomikos ir žvejų interesus. Ačiū ponai Milanai. Noriu Jums pranešti, kad 25-asis uh, uh, pareiškimas raštu apie Dauno sindromus sergančius vaikus surinko reikiamą skaičių e, parlamento narių parašų, tai reiškia, kad bus įtrauktas, įtrauktas šis dokumentas į posėdžio protokolą ir e, deklaracija atitinkamai išsiųsta jos adresatams. Panas Kutas turėtų pristatyti šią deklaraciją. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausiai kolegoms, kurie pritarė šiai iniciatyvai. Taip pat dėkoju kitiems bendra pranešėjams, ponai Dančylą, Nikolai Tarabelai, ponai Ulmeriui, bei noriu padėkoti parlamento narių padėjėjams, kurie prisidėjo prie šios iniciatyvos rengimo. Mūsų e, žinia, kurią šiandien norime siūsti, ši deklaracija yra simbolinė. Parlamentas reiškia savo solidarumą Dauno sindromu E, sergantiems vaikams, siekiant, kad jie būtų integruoti į Europos Sąjungą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponai Kutas, dabar pradėsime balsuoti pagal darbo tvarkę. Balsuojame su paprastinta tvarka dėl pono Kabrnoch